So is... Labą dieną, kolegos. Posėdis tęsiamas. Pirmiausia, turiu mm, pranešti Jums, kad vakarykščio posėdžio protokolai jau yra parengti. Ar kas nors turite pastabų dėl vakarykštės dienos protokolų? Jei ne, tuomet protokolai tvirtiname. O dabar prasidės